valstybės narės, kai ne, nesilaiko taisyklių, tai joms nėra taikoma rimtų e, sankcijų. Ir mes, mes e, matėme, kad per pastarosius penkerius metus Europos politikai sprendžia Graikijos e, krizę, tačiau tai yra visų Europos piliečių krizė. Ir mūsų demokratinė pareiga yra užtikrinti, kad būtų identifikuojamos visos uh, priežastis. Mes iš to pasimokome. Mes pasimokome, kas atsitiko, kieno e, interesai buvo e, patenkinti. Mums reikia esminio tyrimo kuri, kuriame galėtume e, kasto pavadinti kasto daiktus savais vardais. Kaip mes e, galime užtikrinti, kad e, biudžeto reikalavimai ir valstybės įskolos reikalavimai būtų įgyvendinami. Mes nebegalime toliau statyti savo ateities ant netvirto pagrindo, tad reikia taikyti skaidres ir nuoseklės taisyklės. Turime užtikrinti, kad mūsų sukurta sistema būtų Mm, turėtų automatinės sankcijas ir e, nepriklausomą kontrolę. Kaip mes galime sustiprinti pinigų sąjungos rekomendacijas? Labai norėčiau išgirsti komisijos ir tarybos atsakymus. Köszönöm szépen, szeretném megadni a szót e, Balt Burkhardt képviselő úrnak két percben. Porą minučių e, ponui Balts. Dėkoju pirmininkė. 2011 metais buvo smarkiai sustiprintas stabilumo ir augimo paktas. Europos parlamentas ir komisija pasiekė bendrai, kad valstybės narės daugiau sprendimų nepriminėtų vienos. Dabar komisija sako, kad mes turime pasitikėti komisijos teisingų sprendimų. Ir tos krizės pasiekmes rodo, kad kad e, mes turime remtis stabilumo paktu, mes turime pasimokyti iš krizės, komisija turi labai daug atsakomybės ir mes šiandieną norėtume priminti komisijai labai aiškiai apie šitą atsakomybę. E, stabilumo augumo pakto taisyklės turi, būti, tai, e, turi galioti visuose valstybėse narėse. Nėra nei didelių, nei mažų. Mm E, šalių. Skaičiai yra skaičiai, kai kalbame apie biudžetą, biudžeto deficitą ir skolą. Mes nepritarėme tam, kad ekonominė analizė e, e, būtų netikslinga. Mums reikia visą apimančio vertimo, įvertinimo. E, Ir mes norime nepriklausomų ekonomistų, analitikų, kurie, e, kuriais galėtume pasitikėti. Mes norime, kad visos valstybės narės nepriklausomai atliktų savo analizės. Mes taip pat kreipiamės į komisiją. E, jūs e, turit, atliekate savo vaidmenį kaip neutralus biudžeto kontroliuotojas. Ir mes turėtume pasitikėti savo valiutų sąjungą bei tai ekonominę sąjungą. És képviselőtársaimat határozottan arra kérem, Aš norėčiau paminėti kai ką papildomai, kolegos, mes negalime pradėti balsavimo. Labai svarbu, kad mes šitą darbo tvarkės klausimą dabar aptartume ir laikytumės kalbėjimo laiko. Ponas Urtasun. Eh, mi grupo también está muy interesado en saber exactamente cuáles son los criterios para la, la aplicación del pacto de estabilidad. Ačiū. Aš taipogi norėčiau sužinoti, kokie būtų stabilumo pakto ir skaidrumo priemonių taikymo kriterijai. Daug frakcijų kėlė jau šį klausimą, nes jie norėtų griežtesnio pakto nuostatų įgyvendinimo. Tačiau tam tikrais atvejais uh, nuostatos prieštarauja tikslams ir tokiu atveju nepritaikoma tai yra. Taigi reikėtų dabar atsakyti į šį klausimą, kaipgi bus su lankstumu stabilumo raugimo pakte, ar pakankamas tas stabilumas, tiksliau lankstumas, nes iki šiol jis buvo naudojamas tik tai faktinėms situacijoms pateisinti, tik praktiškai užkaišyti teisinėms klaidoms. Taigi mes tikimės, kad ateityje situacija bus geresnė. Kad ir kaip ten bebūtų, nuostatos standartai turi būti aiškus. Komisija turi paaiškinti, kaip taikomi tie kriterijai. Taip pat turime žinoti, kokie metodai ekonominės analizės srityje yra pasirinkti ar iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų ta ekonominė analizė yra daroma. Mes norėtume sužinoti, kaip tai yra daroma. Taip pat norėtume sužinoti, kokiagi, kokiomisgi analizėmis remiasi taryba, kaip ir dėl šešių teisės aktų paketo. Na ir paskutinis klausimas, pabaigai, koks būtų teisinis vertinimas komisijos kaip 1000 400 2001 standartas čia būtų pritaikomi. Prie šių klausimų nuolat sugrįžtame, norėtume sužinoti atsakymus į juos. Ačiū, dabar žodis ponui Zanė. Ačiū. Aš galbūt ne visiškai tam pritariau, Bet štai, ką dabar pasakysiu, gruodžio mėnesį kolegoms išsintinėjau dokumentus, taipogi universitetų dėstytojams, ministrams ir paaiškinau, kokiosgi yra Europos krizės priežastis. Konkrečiai tai būtų e, stabilumo ir augimo paktas, kuriuo yra numatomi absurdiški biudžeto tikslai valstybėms narėms. Reglamente yra sakoma, kad vidutinių laikotarpių valstybės narės turi pasiekti kažką panašaus į pusiausvyrą. Tačiau, kaip žinia, šiuo metu e, krizės laikotarpis yra, taigi mes negalime į tai neatsižvelgiant e, planuoti kažko tai. Taigi dabar dėl dviejų teisės aktų paketo, dėl šešių teisės aktų paketo neįmanoma pasiekti augimų valstybėse narėse. Tik tai subalansuoti biudžetą, bet ne augimas buvo įmanomas. Taigi visa tai visiškai prieštarauja tam, e, kas sakoma yra ES sutartyse. Valstybės narės gali imti paskolas įsiskolinti augimo tikslais, neperžengiant tam tikrų e, skolų ribų. Taigi, kaip jūs paaiškintumėte tą akis badantį prieštaravimą? Na, kita vertus, aš suprantu, kad taisyklės gali būti interpretuojamos atsižvelgiant į e, taisyklės, į politinių jėgų išsidėstymą. Pavyzdžiui, kaip Prancūzija ir, Aus, ir, Vok... ir, ir Vokietija e, nesilaikė taisyklių, visi užmerkė akis, kaip pavyzdžiui, perviršis buvo Vokietijoje, visi taipogi užmerkė akis. Ačiū. Dabar žodis poniai Eliza Pereira dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos tas lankstumas, kuriuo komisija pasinaudojo, taikydama stabilumo ir augimo paktą, nėra tai, kuo bandoma mus įtikinti, kad tai yra pakeistos ekonominės valdysenos taisyklės. Priešingai, Toks lankstumas mūsų taisyklėse buvo užfiksuotas kelis metus. Tik tiek, kad ankstesnė komisija, mano nuomonė, dėl ideologinių priežasčių nenorėjo pasinaudoti tokiamis lankstumo galimybėmis. Ir todėl Europos socialistų demokratų frakcija visiškai palaiko komisijos iniciatyvą, kuri leistų pritaikyti augimo ir stabilumo paktą prie konkrečios valstybės narės situacijos. Ir, o netaikyti vienodą kurpalių visiems, kas mus iki šiol privedė prie sudėtingos ekonominės situacijos. Be to, tikrai reikia daugiau skaidrumo e, taikant dabar galiojančias taisyklės. Pavyzdžiui, siekiant išaiškinti investicijų taisyklės ir taip pat struktūrinių reformų vertinimo taisyklės. Ir norint pasiekti didesnio skaidrumo, socialdemokratai norėtų, kad komisija patikslintų keletą dalykų. Pirma, kokius metodus taikys komisija vertindama biudžeto situaciją valstybėse narėse. Įvertindama struktūrinį biudžeto perviršį ir taip pat galima potencialų ekonomikos augimą. Ir taip pat, kalbant apie BVP, pagal kokius metodus e, Europos komisija apskaičiuos struktūrinių reformų kaštų ir naudos santyki. Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip komisija ketina apskaičiuoti savo rekomendacijų poveikį konvergencijos procesui tarp valstybių narių. Būčiau dėkinga, jeigu sakytumėte į mano klausimus. Dėkui toliau, kolega Matijas. Dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė pažvelgus į garsiuosius tvaros plėtros tikslus, pamatysime, kad jie buvo primesti be jokio skaidrumo ir be jokios demokratijos. Ir taip pat buvo pritaikytas stabilumo ir augimo paktas. Ir todėl noriu paklausti komisijos, ar ji pasimokė iš to, ar išmoko savo pamoką o galbūt ir vėl komisija sukurs argumentus visai neparemtus faktais. Taigi, ar komisija ketina pakeisti savo požiūrį ir pripažinti, kad taupimo priemonės nepasiteisino? Ar jūs ir toliau ignoruosite tos faktus, kad kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Arijoje, kai e, prisitaikymo priemonės buvo įgyvendintos, e, tos priemonės buvo nukreiptos ne ten, kur reikėjo ir ar komisija yra pasirengusi imtis stebėti biudžeto perviršius. Iš tiesų, mane stebina tai, kaip iš komisijos pusės trūksta griežtumo, taikant metodus skirtus įvertinti biudžeto perviršiui o kai tenka bausti tuos, kurių deficitas yra per didelis, tuomet komisija yra labai arši. Taigi yra taikomos tokios dvigubos taisyklės. Ir, vienos, tai, ir taip pat priemonės yra numatytos dviejopos. Vienos yra numatytos teising, e, turtingoms valstybėms, o kitos yra numatytos vargingesnėms, kurios tomis priemonėmis yra tik dar labiau baudžiama. O reikia e, e, nepamiršti, kad tos šalis, kuriuose biudžeto per, perviršys e, buvo fiksuojamas kelis metus, jos niekada nebūdavo už tai baudžiamos. Ir tiesiog yra nelogiška. Be to, investicijos tikrai yra ne tas pats, kas išlaidos. Čia bet kokius sveikų protų mąstantis žmogus su tuo sutiks. Ir aš manau, kad investicijos neturi būti traukiamos į deficito apskaičiavimus. Pone Guler, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nary, kad esate su mumis tam, kad aptartume šį labai delikatų klausimą. Tai yra stabilumo raugimo pakto interpretacija, aiškinimo. Gerbiamas komisijos nary, atsiprašau, aš negaliu kalbėti suomiškai. Taigi, klausimas esantis. Ačiū, gerbiamas komisijos nary, man labai patinka, kai jūs manęs klausotės. Viena iš priežasčių, dėl kurių uždavėme klausimą, tai kad ankstesnės komisijos e, mandato metu e, mes kreipėmės į Oli Reną tam, kad būtų vienodai taikomas visiems stabilumo ir augimo paktas ir kad taisyklės visiems būtų vienodas. Ar jūs nemanote, kad kai taisyklės yra tik tai paskelbimos, o dar neįgyvendinamos, sudėtinga yra visiems paskui vienodai jas pritaikyti. Ačiū, kitas kalbėtojas yra Kalnina Lukaševice. Tarybos vardu trims minutėms. Komisar Kungs, godatie deputatai. Pone pirmininkė, komisarė, gerbiami parlamentarai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane čia kalbėti tokią svarbę temą. Ypač e, konkrečiai kalbame apie e, stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumą. E, jis atlieka labai svarbu vaidmenį Europos Sąjungoje. Jis sukuria stabilę biudžeto politiką ir finansinį tvarumą visoje Europos Sąjungoje. Kai vertiname valstybių narių biudžetus, e, šitos taisyklės palieka pakankamai lankstumo ir diskrecijos ir leidžia atsižvelgti į valstybių narių patik, e, ypatumus. Todėl labai svarbu atlikti patikimus ir nepriklausomus įvertinimus valstybėse narėse. Šie aspektai buvo paminėti ir per ankstesnės diskusijas kai buvo kalbama apie ponios Pereš um, pranešimą apie ekonominę valdyseną. Čia noriu pabrėžti e, didžiulius patobulinimus, kurio buvo įvesti, koordinuojant ekonominę politiką. Aš manau, kad mes galėtume teikti, jog nauja institucinė architektūra stiprina komisijos vaidmenį ir šios naujos taisyklės taip pat reiškia daugiau atsakomybės bei skaidrumo valstybėse narėse. Visi dokumentai susiję su šiuo procesu skelbiami mūsų tinklalapyje. Per savo diskusijas taryba remiasi Europos komisijos nepriklausoma analizė. Ji numatyta E, tarnybos darbiniuose dokumentuose ir prognozėse. Mes taip pat naudojame valstybių narių pateiktą informaciją, ypač kai kalbame apie naują e, diskrecinės politikos priemonę, priemonės, kurias ketina valstybės narės taikyti. Po to, kai aptarsime valstybių narių situaciją, mes galime priimti susitarimą dėl reikiamo rezultato, kad užtikrintume e, stabilę ir tvarę fiskalinę situaciją. Ta pati reikia pasakyti ir apie biudžeto perviršio deficitą, pavyzdžiui, Prancūzijos atveju. Trys prioritetai Europos semestre. Pirmiausia yra skirti investicijoms palengvinti, antra e, įgyvendinti struktūrinės reformas ir trečia e, užtikrinti atsakingą fiskalinę politiką. Kitai žodžiai tariant, tai yra tik tai vienas iš būtinų elementų. Struktūrinės reformos ir investicijos yra labai svarbios ir jos taip pat yra pabrėžę nešime apie reikiamą lankstumą taikiant stabilumo ir augimo paktą. Mes turime panaudoti lankstumą numatytą taisyklėse ir toliau tęsėme savo darbą, gerindami E, lankstumo principo taikymą. Galiausiai keletą žodžių noriu pasakyti apie stabilumo ir augimo pakto vaidmenį. Toliau e, išbaigiant ekonominę ir pinigų sąjungą. 2014 m. spalio 24 vadovų taryba parengė kitų žingsnių apžvalgą, kaip pabaigti ekonominę ir pinigų sąjungą. Penkių e, pirmininkų pranešimas numato rekomendacijas trumpalaikėje perspektyvoje e, sustiprinti EPS. Rytoj vadovų taryba pirmą kartą pasikeis nuomonėmis dėl e, šio pranešimo ir yra pasiruošusi ir taryba yra pasiruošusi visais formatais apie tai kalbėti labai konstruktyviai. Šiandieną mes kalbame apie pasiruošimą vadovų tarybai. Mes turime padaryti visą, ką galime, kad užtikrintume konvergenciją dėl dabartinių skirtumų tarp valstybių narių ir eurozonos, nes jie gali uh, pažeisti, pakengti ES ateičiai. Dabar mes jau e, stengiamės įgyvendinti pasiūlymus penkių pirmininkų pranešime. Manau, kad mes sugebėsime pasiekti bendrą viziją apie ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį ir mums pavyks ją įgyvendinti. Ačiū. Labai ačiū, gerbiami ponios ir ponai. Aš norėčiau jūsų paprašyti uh, elgtis ramiau. O dabar noriu suteikti žodį komisarui. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, Europos komisija nuogastauja dėl tų pačių dalykų, kalbant apie biudžeto stebėsenos iššūkius ir taip pat uh, kalbant apie pagrindinių suinteresuotų pusių ir visuomenės vaidmens stiprinimą. Aš visų pirma norėčiau pailustruoti, kas jau galioja. Pirmą kalbėsiu apie skaidrumą, o po to apie kruopščią peržiūrą. Kaip žinote, biudžeto stebėsena yra paremta ekonominėmis ir fiskalinėmis prognozėmis. Komisija nuolat teikia reguliariai e, kiekvienai valstybei nariai skirtas rekomendacijas, kur atsižvelgiama į to šalies ekonominės perspektyvas. Be to, e, komisija kiekvienais metais paskelbė valstybių narių e, ekonominės peržiūros ataskaitas, kur yra nušviečiama situacija kiekvienoje valstybėje narėje. Ir ten yra įvertinami pagrindiniai iššūkiai tenkantis kiekvienai valstybei nariai. Kalbant apie fiskalinę stebėseną, Europos komisijos vertinimas apima labai išsame techninę analizę, kurią atlieka mūsų tarnybos ir ta ataskaita ir analizė yra taip pat viešiam, viešinama. Visa ši informacija yra prieinama Europos komisijos interneto svetainėje. Europos komisijos analizė ir visi skaičiavimai, kaip sakiau, yra viešai prieinami. Be abejo, mes galime dar tobulinti ir lengvinti prieigą prie šios informacijos ir dėkoju Jums už tai, kad e, atkreipėte dėmesį į šį klausimą. Taip pat noriu labai džiugiai pasakyti, kad mes rengėme naują dokumentą, kuriame bus apibrieštos taisyklės, kaip įgyvendinti augimo stabilumo paktais, pavadintas Vademekum. Ten bus patikslinti ir metodai, pagal kuriuos mes vertiname, ar valstybės narės, kuriuose buvo biudžeto deficitas, ar jos ėmėsi reikiamų priemonių pagal komisijos rekomendacijas. Po to E, kai valstybės narės pateiks e, savo reakcijas į tokias rekomendacijas, e, tuomet komisijos narių koleg, kolegija priims savo galtinį patvirtinimą. Ir visi dokumentai, visos, visa informacija yra prieinama interneto svetainėje, bet mes suprantame, kad galbūt kai kuriais atvejais reikėtų daugiau išsamesnių paaiškinimų. Europos komisijos narių kolegijos sprendimai yra be abejo politinio pobūdžio, bet jie yra paremti konkrečių faktų analizę. Taip pat tuo, kaip valstybės narės taiko e, taisyklės. Mes negalime keisti 3 procentų įsiskolinimo taisyklės ir kitų Mastrichto kriterijų. Komisija yra tiesiog šių kriterijų sergėtoje. Ir komisijos e, nuomonė apie lankstumą, tai iš tiesų yra tik dar viena, inter, vienas interpretavimo būdas. Mes pačių taisyklių nekeičiame. Ir dėl to, kad e, tie faktai, kuriuos būtina nustatyti, yra labai sudėtingi, e, stabilumo ir augimo paktas palieka komisijai pakankamai nemažai veiksmų laisvės, taip pat ir tarybai. Ir todėl komisija turi teisę toliau aiškinti stabilumo ir augimo pakto nuostatas, jų nekeisdama viešųjų finansų taisyklės, būtent tų taisyklių išraiška yra stabilumo ir augimo paktas, jos yra reikalingos. Jos yra būtinos norint užtikrinti tvarų ekonominį augimą. Dabar tokios taisyklės tampa dar svarbesnės ir mes turime stengtis išvengti praeities klaidų. E, komisija stebėsenos ciklą bandė pakoreguoti, pateikdama valstybėms skirtas rekomendacijas trimis mėnesiais anksčiau, negu buvo suplanuota. Taip pat mes dalyvavome aktyviai dialogose su Europos parlamentu ir su taryba, e, dialogas vyko tarp komisijos pirmininko Europos parlamento pirmininko. Mes aptarėme dviejų ir šešių teisės aktų paketus ir kitus svarbius dokumentus. Gerbiami nariai, Europos komisija yra pasirengusi ir toliau tobulinti stebėsenos sistemą. Ir mes norėtume, kad šio keliu žengtume visi kartu. Dėkui. Dėkoju. Dabar mes periname prie frakcijų kalbėtojų ir noriu paprašyti kolegų dar kartą e, elgtis tyliai ir noriu Jums pranešti, kad nebus e, procedūros pagal mėlynąją kortelę ir taip pat e, nebus spontaniškų pasisakymų. Žodžio, žodį sutikime pono Rozatį. Dėkoju pirmininkė, komisarė. E, stabilumo ir augimo paktas yra svarbus instrumentas, e, kuriuo užtikrinama fiskalinė disciplina valstybėse narėse. Ir e, šio vakaro diskusija parodo, kad nei šio parlamento nariai, nei valstybės narės nėra labai patenkintos jo taikymu. Man džiugu girdėti komisarą Katainen, kuris mums pažadėjo pagerinti stabilumo ir augimo pakto skaidrumą ir efektyvumą. Vienas būdas, kaip pagerinti situaciją, būtų įverti, e, apsvarstyti, ar e, nebūtų reikti numatyti papildomų priemonių, pavyzdžiui, BVP santykio. Deficito priemonė, nesvarbu, ar tai yra struktūrinis deficitas, ar tai yra antraščių deficitas, numato svarbius e, trūkumus, silpnumus. E, tai nėra gera priemonė ilgalaikiam tvarumui užtikrinti fiskalinėje politikoje. Kitas dalykas, deficitas labai smarkiai priklauso nuo ciklinių veiksmų, specialių priemonių ir diskrecinės politikos, kurias, kurią taiko įvairi atskira, atskiros vyriausybės. Kita vertus, e, to E, visa tai priklauso nuo galimo rezultato. Tai yra savoka, kurią sunku įvertinti ir pateikti įtikinamai. Taigi galbūt vienas būdas, kaip pagerinti situaciją, būtų e, pereiti, e, panaudoti BVP santykio rodiklį. Ir tai padėtų užtikrinti fiskalinį tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. Dėkuoju. Ponas Luka. Viena minutė. Gerbiami ponios ir ponai, aš e, esu nustebęs iš, išgirdęs ankstesnius kalbėtojus, nes atrodo, jog e, jie e, neva pateikia objektyvius metodus kai kalbame apie ekonominę analizę, tai negalima jos įvertinti kaip gamtinių mokslų analizės, kur viskas yra aišku. Uh, Visada e, yra skirtingų rodiklių, kurie gali e, pakeisti pačią analizę ir daugybę skaičių, kurie e, gali būti teisingi arba ne, metodika taip pat skirtinga. Mes turime padidinti skaidrumą, e, tačiau atrodo, kad pradžia yra neteisinga. Stabilumo ir augimo pakto taikymas visą laiką bus e, neskaidrus. Mes turime e, nepamiršti to, kad stabilumo ir augimo paktas yra neskaidrus ir mes turime surasti geresnės, skaidresnės taisyklės kad mes remtumėmės Maastrichto sutarties taisyklėmis, e, sustiprintomis taisyklėmis. Ačiū. Mr. Briora. Dėkui toliau, ponas Briora. Vieną minutę. Ponios ir ponai, stabilumo ir augimo paktas yra visiška nesėkmė. Jis turi būti pervadintas nestabilumo ir neaugimo paktu. Nestabilumas buvo išprovokuotas e, taupimo politikos, taip tik tai įsiskolinimas padidėjo valstybių narių. Tas neaugimas dusina valstybių narių ekonomikas ir užkerta kelią ekonomikos augimui. Būtent e, todėl tas skaidrumas čia nieko nepakeis. Graikijos pavyzdys mums aiškiai parodė, kad čia yra remiamasi du klaidingais postulatais. Pirmiausia, manoma, kad ekonomikos atsigavimas priklausys tik tai nuo taupimo politikos. Be to, taipogi yra manoma, kad ta politika galėtų būti vienodai pritaikyta 28 valstybėms narėms. Taigi vietoj to, kad valstybėms narėms būtų pritaikytos nelankščios ir netinkamos taisyklės, turėtume e, pasižiūrėti, kaip įpūsti gyvybės valstybių narių ekonomikai ir patikimą scenarijų čia parengti. Grįžimas prie pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Kitas kalbėtojas, ponas Marijas, vienai minutiai. Pone pirmininkė, ekofinas taiko stabilumo raugimo paktą, taikydamas dvigubus standartus Vokietijos ir Prancūzijos atveju jis užsimerkia, suteikia jiems išrišimą, leidžia joms laužti taisyklės. Bet tokioms mažoms valstybėms kaip Graikija, Ekofinas taiko griežtas taupimo priemonės, griežtas taisyklės ir reikalauja atlikti mokestinius pritaikymus ir korekcijas. Ir Graikija, pirmininkautis trejetas, jau smaugė kelis mėnesius. Stabilumo ir augimo paktas yra visiškai nedemokratinis instrumentas, kuris yra taikomas siekiant sukontroliuoti tos šalies demokratiją. Ir jeigu Graikija atsikratytų tos fiskalinės priežiūros, tai ji tuomet turėtų mokėti ir karo reparacijas, būtent to iš jų yra reikalaujama. O tai reikštų dar 162 milijardus eurų plus palūkanos, kadangi Graikija yra kreditorė, o Vokietija yra sko, ta, kuris skolinasi. Ponas Buanano. Dėkoju toliau ponas Buanano. Ačiū pirmininkė. Na, tiesą sakant, jaučiuosi kaip bare, o ne plenarnių posėdžių salėje. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad nepaisant viso to triukšmo reikėtų pasakyti ponui Katanienui, kad jeigu jūs dirbtumėt privačioje bendrovėje, jūs seniai jau būtų atleidę. Pone Mogerinė taip pat uh, turėtų nukentėti, nors ji nedalyvauja šioje diskusijoje. Daug kas sako, kad e, jei bus panaikintos nereikalingos taisyklės, tuomet mūsų ūkis galės plėtotis greičiau. Uh, mano 12 metų sunus sako, kad mes turėtume daryti taip kaip JAV ir tuomet gal mūsų ūkis būtų stipresnis. Vienintelis augimo ir stabilumo paktas, kuris reikalingas Europai, yra paktas skirtas ne legaliems migrantams. Jei nustatytume uh, maksimalų įmanomą, uh, maksimalų leidžiamą nelegalių migrantų skaičių ir jie pribotume 3 procentais, tuomet iš problemų būtų mažiau. Dėkuoju. Ponas Katainin. Pane pirminkė, dėkoju, dėkoju Jums už šią labai gyvą diskusiją. Mes išgirdome įvairiausių nuomonių. Viena parlamento narė sakė apskritai, kad ūkiui nereikia jokių taisyklių, o kai kas sakė, kad mūsų taisyklės yra ne, nepakankamai griežtos ir jas reikėtų sugriežtinti ir jos turėtų, būt, uh, turėtų labiau reguliuoti ekonominę veiklą. Bet iš esmės mes šiandien kalbame apie stabilumo ir augimo pakto skaidrumą. Tai yra labai svarbi tema. Skaidrumas. Daug kas minėjo, kad dabartinės taisyklės nėra pakankamai skaidrios. Ir dėl to kyla daugybė klausimų. Kaip tas taisyklės reikėtų interpretuoti? Kai kas teigia, kad komisija pernelik laisvai interpretuoja taisyklės, o kai kas teigia, kad mes kaip tik pernelik griežtai taikome tas taisyklės. Todėl reikia skaidrumo, reikia visiško skaidrumo tam, kad visiems būtų aišku, ką reiškia taisyklės. Nes jei šiandien mūsų taisyklės yra tokios, kad kyla neiškumų dėl to, kokios jos yra, Tai reiškia, kad kažką reikia daryti. Penkių pirmininkų parengtas dokumentas. Jame taip pat yra numatyta, e, ką galima būtų daryti tam, kad mūsų taisyklės būtų tobulesnės, geresnės. Aš manau, kad mes dabar turėtume kuo daugiau dėmesio skirti tam, kad taisyklės būtų tinkamai taikomos. Kaip jau minėjau anksčiau, komisija sudarė dabartinę stabilumo ir augimo paktą labai lankščiai. Bet ir da, vis tiek e, iškilo problemų. Vienas iš klausimų, kuriam praeitėje buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, tai yra mūsų ūkio struktūra. Reikėtų kalbėti ne vien apie deficitą ar skolą, Reikia galvoti apie mūsų ekonominės struktūros silpnasias vietas ir kaip galima būtų jas sustiprinti. Todėl aš manau, kad ateityje mes turėtume kur kas daugiau dėmesio skirti mūsų ekonomikos struktūrai, struktūros dalykams. Nes jei pažvelgsime į tas šalis, kurios susiduria su sunkumais, pamatysime, kad tenai tos problemos yra ne ciklinės, bet struktūrinės. Todėl stabilumo ir augimo paktas turėtų būti suvokiamas ne tik kaip taisyklių savadas, tai yra tų taisyklių, kurios e, aprivoja, pavyzdžiui, galima įsiskolinimą dviem procentais, bet kaip ir dokumentą, kuris turėtų taip pat padėti mums rasti struktūrinius e, sistemos trūkumus. Pane Pirmingė, tai ko gero ne paskutinė diskusija apie stabilumo ir augimo paktą. Ir taip yra labai gerai, dėl to, kad ES vystosi, ir mes tobuliname savo struktūrinės ekonominės taisyklės. Taigi tai yra normalu. Dėkuoju. Toliau žodis suteikiamas poniai Kalnina Lukaševičia. Jūs turite tik dvi minutės. Sārs kungs, godātie deputāti, es pateicos jums par šīm. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nari, noriu padėkoti nuoširdžiai už šią diskusiją. Ši diskusija parodė, kad mums yra labai svarbu užtikrinti fiskalinį stabilumą visoje Europos Sąjungoje ir kartu tvarumą bei paskatinti darbo vietų kūrimą bei ekonomikos atsigavimą. Po keliarių stagnacijos metų Europai dabar reikia ekonomikos augimą Jo įmanoma pasiekti užtikrinant biudžeto drausmę, pritraukiant investicijas ir vykdant struktūrinės reformas. Reformas negaliu pritarti tiems, kurie teigia, kad nepavyko laikyti stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Taip pat ir penkių pirmininkų pranešimo nuostatos patvirtina, kad e, biudžeto drausmė ir <clears throat> tvarumas yra labai svarbus, taip pat šie faktoriai labai svarbus siekiant e, atgauti piliečių pasitikėjimą. Taip pat e, finansinių rizikų perskirstimas yra labai e, svarbi prielaida, tam reikia ekonominės konvergencijos, finansų rinkos integracijos ir būtina laikytis patvirtintų biudžeto tvarkos taisyklių. Taip pat nemažiau svarbu, ir e, dar kartą noriu pabrėžti, kad būtina prisimti politinę atsakomybę ir stiprinti patikimumą teisinį, tam reikia, kad vykstančiose procesuose aktyviau dalyvautų valstybių narių, Europos parlamentai ir socialiniai partneriai. Tai reiškia, kad mums visiems reikia daug ką nuveikti. Gerbėjai parlamento nariai, diskusijų pabaigai, kuri, e, turint omeny, kad šios diskusijos yra paskutinės Latvijai pirmininkaujant ES taryboje, noriu nuoširdžiai padėkoti už vaisingą bendradarbiavimą už mūsų bendras diskusijas ir bendrai priimtus sprendimus, kurie bus svarbus ES ateičių. Labai ačiū. Köszönöm államtitkár asszony, én is köszönöm önnek azt a sok-sok vitát, amit együtt töltött. Társaim, ezzel a vitát lezárom. Ačiū valstybės sekretorius.